dinamiška ir greita tam, kad svar, ta svarbi priemonė būtų patvirtinta kuo galima greičiau. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Norėčiau baigti diskusijas. Ir dabar norėčiau paskelbti kitą darbo tvarkės punktą - situaciją Tibete, tarybos ir komisijos pareiškimai. Kažkas paprašė žodžio, ponia Andrikienė, dėl vedimo tvarkos. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Matau, kad Ispanijos pirmkančios valstybės atstovas išeina iš salės ir norėčiau išreikšti gilų nusivylimą, kad nei Ispanijos atstovai, nei vyriausioji galiotinė nedalyvaus šiuose diskusijose. Ir jų vietos bus tuščios. Tai yra labai ne, negarbingas žingsnis Europos parlamento atžvilgių, vienintelės ES institucijos išrinktos žmonių atžvilgių. Tai yra labai netinkamas precedentas, dabar jau įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Norėčiau jūsų paprašyti, ponė pirmininkė, paskelbti, kad darbo tvarkę tvirtina plenarinės sesijos darbotvarkę, tvirtina Europos parlamentas, ne Ispanija, pirmininkaujantį valstybę, ne komisija. Ir bent jau vienas iš tų pareigūnų turėtų dalyvauti šiuose diskusijose. Ačiū. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom, azt a tájékoztatást kaptam. Azt a tájékoztatást kaptam. Ačiū, ponia. Brabon. Már egy hon... Mane informavo, kad Ispanijos pirmininkančios valstybės atstovai prieš mėnesį paskelbė, kad negalės pasilikti šiuose diskusijose, ne, negalės pasilikti salėje ilgiau nei iki pusės septynių. Bet dėkoju už pastabas, o dabar žodį suteikiu komisijos vicepirmininkui ponui Sekovičiu. Ačiū už kantrybę, pirmininkė. Aš dar Aš kalbėjau apie piliečių iniciatyvą, dabar iš karto persiu prie kito punkto. Noriu padėkoti Europos parlamentui už tai, kad šį klausimą traukė iš šios dienos diskusijas, kadangi manau, kad tikrai e, klausimas nusipelno diskusijų. Visų pirma, turime apibūdinti tą faktą kad mūsų santykiai su Kinija, kurią mes laikome labai svarbę strateginę šalimi, yra pada, pasiekę didelės, paž milžiniškos pažangos per praeitus metus ir todėl, kad turime tokią strateginę partnerystę, kuri yra tvirta, Mm, tai e, leidžia ir leis mums e, spręsti visus klausimus, taip pat ir jautriausius klausimus. Mes tikrai sukūrėme labai įspūdingą aukšto lygio ryšių palaikymo e, forumą, mes sprendžiame mūsų piliečiams rūpimus klausimus netgi tuomet, kai mūsų nuomonės skiriasi. Tibetas tikrai yra vienas iš tokių klausimų akivaizdu, kad skirtumai su Kinija dėl Tibeto išlieka. Mūsų įti neramina žmogaus teisų situacija Tibete, taip pat neramina tas faktas, kad Tibetas didžia dalimi yra uždar, uždarytas, nepasiekiamas e, tai tarptautiniai žiniaslaidai, e, nevyriausybinėms organizacijoms ir taip toliau. Taip pat e, mūsų netenkina dialogas tarp Kinijos valdžios ir Dalai Lamos. Kad nebūtų kažkokių čia nesusipratimų, e, noriu iš karto pasakyti, kad ES gerbė Kinijos teritorinį vientos, vientisumą, nedalomumą. Mes e, gerbėme e, vienos Kinijos mintį, tačiau visuomet rėmėme taikaus susitaikymo principą per dialogą tarp Kinijos valdžios ir Dalai Lamos. Šis dialogas turi būti konstruktyvus ir esminis, sprendžiant pagrindinius klausimus kaip Tibeto kultūra, religija, tradicijos, būtinybę užtikrinti e, prasmingos autonomijos e, Tibetui Kinijos e, konstitucijoje klausimą. Taip pat visų tibetiečių dalyvavimo sprendimų prieimime klausimas yra labai svarbus, nes Europos Sąjungai um, Tibetas yra žmogaus teisų klausimas. Mes nuolat perdam šią, šią mintį mūsų mm, pašnekovams Kinijoje, mes išklausom jų poziciją ir mes tengiame suprasti remti jų nuomonę abipusės pagarbos pagrindų. Tačiau žmogaus teisės yra visuotinės ir aišku, kad situacija Tibete teisėtai kelia tarptautinės bendruomenės susirūpinimą. Ir tą mes nuolat kartuojame savo pašnekovams Kinijoje. Tibeto pusė pasiekė, kad būtų atnaujintas memorandumas dėl tikros Tibeto autonomijos. Mes veikiname, kad Tibeto pusė pakartojo savo tvirtą įsipareigojimą nesiekti e, atsiskirimo ar nepriklausomybės. Taip pat džiaugiamės, kad Dalai Lama ir toliau e, siekia laikytis vidurio kelio požiūrio. Tai yra e, vienintelis kelias surasti abipusiai priimtiną ilgalaikį sprendimą. Sveikiname, kad abi pusės ir toliau dalyvauja dėrybos dėrybose, nors mes apgailestavome, kad nėra rezultatų, nėra pagreičio. Pabaigai noriu kreiptis į abiejų pusių atstovus ir paraginti tęsti ir intensyvinti dialogą atvira dvasia, siekiant tvaraus uh, Tibeto klausimo sprendimo. Iš savo pusės galiu garantuoti, kad ES nuoširdžiai remia šį procesą. Ačiū. Ačiū vicepirmininkui Jevkovič. O dabar frakcijų vardu visų pirma kolegoms į poniai Andrikiniai dvi minutės. Devintasis Tibeto ir kiniečių e, dėrybų raundas nedavė jokių rezultatų ir Tibeto žmonių situacija dar labiau pablogėjo. Mes apgailestaujame, kad ES nepatikė jokio pareiškimo po dėrybų pabaigos ir tikimės, kad ES pareiks pareiškimą dėl e, dėrybų įvertinimo. Europos parlamentas norėtų sužinoti, kaip, kokiu būdu Europos taryba galėtų prisidėti, kuriant abipusiai primtiną sprendimą Tibeto problemai ir užtikrinti pagrindinę žmogaus teisės ir tikrą autonomiją Tibetui. Mano antroji mintis yra susijusi su tuo, kad aš norėčiau priminti, jog Europos parlamentas primiknai reikalauja, kad Europos komisija paremtų pilietinės visuomenės projektus e, Tibeto žmonių labui Tibete ir kalbant apie Tibeto pabėgėlius Indijoje, Nepale ir Butane, ekonominėje ir socialinėje srityse, mytyba, e, švietimas, prieiga prie darbo vietų, lyčių lygybės klausimai, aplinkosauga ir gyvenviečių atkūrimas. Dėl šios e, pastarosios minties pabėgėlių gyvenviečių atkūrimas, e, kurį e, rengia Tibeto administracija, remia Tibeto bendruomenės poreikius ir e, šią, šį projektą galėtų paremti Europos komisija. Ir e, prezidentas Obama neseniai susitiko su e, Dalai Lama Baltosiuose rūmuose. Mes laukiame, kuomet ponė Ashton pakvies e, Dalai Lama atvykti į Briuselį. Tai sukurtų galimybę pradėti koordinuoti nacionalinės pozicijas Tibeto klausimų ir surasti vieningą, aiškę ES poziciją ir politiką šioje srityje. ES specialaus koordinatoriaus Tibeto klausimų paskirimas, kas minima ir ES biudžete, būtų labai naudinga priemonė apibrėžiant bendrą Europos poziciją ir strategiją Tibeto klausimu. Ačiū. Ačiū ponė Andrikieniai. Dabar pusantros minutės kolegai Munis Dėrukysa. Ačiū. Matėme, kuo baigėsi maištas Tibete, tikimės, kad nebus žuvusių, tikimės, kad nebus masinių areštų, kaip buvo prieš metus. Tikimės, kad galėsime grįžti prie Tibeto problematikos ir dažniau. Mes žinome, kad Kinija palaiko santykius, plačius santykius Europos Sąjungoje. Tibetas yra šių santykių dėja dalis. E, mes norime pasiekti, kad žmogaus teisės Tibete būtų gerbiamos. Tai yra labai svarbus elementas. Socialistų pozicija yra tokia pat kaip ir ES pozicija. Mes giname žmogaus teisės, mes pasisakome už dialogą ir sustikimų metu mes sakome, kad turi būti pasiektas sutarimas. Mes norėtume ir teigiamai vertintume, kad prasidėtų dėrybos tarp Tibeto atstovų ir Kinijos administracijos atstovų. Reikėtų rasti visiems primtiną sprendimą, leisti užtikrinti e, mažumoms e, pagrindinės teisės, o būtent turėti savo religiją, savo kultūrą. Gaila, kad nebeliko salėje komisijos uh, ir tarybos, ats, tiksliau tarybos atstovų, nes būtent jie turėtų čia išsakyti politinę viziją šio klausimu. Ir pirmininkaujančios Ispanijos atstovų taip pat nėra diskusijose. Ponas Lopes Garygo e, yra atvykęs į mūsų posėdį, jis kalbės kitą temą. Jis vadovauja užsienio reikalų tarybai. Ir būtent šis asmo rado laiko ateiti, o štai užsienio reikalų ministras ne, jis regis yra labai užsiemęs. Ačiū. Ponas Rinaldė, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė. Regis, kad ES neketina dėrėti su Kinė dėl Tibeto. Kinijos e, atveju mes matome, kokios pozicijos laikėmės E, olimpinių žaidynių atžvilgių, prekybos sustarimų atžvilgių, matome, kad viskas lieka tik žodžio, konkrečių sprendimų nepriimama. Visa situacija primena Davido ir Galijoto kovą. Situacija tikrai kelia susirūpinimą. Turime įvertinti tą faktą, kad naudojama kariuomenė e, piliečių e, represijoms vykdyti. Tibeto kultūra, Tibeto dvasingumas nyksta. Kinijos komunistų partija neturi nieko bendro su dvasingumu. Į kultūrą Tibeto taip pat nežiūrima jautriai. E, matome, kad Tibeto kultūra patyrė tikrą komunistų, Kinijos komunistų partijos genocidą. Turime kelt savo reikalavimus, ypač Kinijai. Mes turime priminti Kinijai, kad jeigu jie sutiko su Hongkongo specifiškumu, Kinė turėtų sutikti ir su Tibeto specifiškumu. Mes prašome um, ES institucijų, ponios Ashton ir, ir, ir kitų institucijų, prašome, kad nebūtų nuvilti ES piliečiai, nes ES piliečiai reiškia savo solidarumą su Tibeto žmonėmis. Tai yra kova už laisvę, tai yra uh, E, tas aspektas, kuris yra glaudžiai susijęs su mūsų žemynų identitetu, kova už laisvę būtent. Aš manau, kad mes turime diskusijose su Kinė to nepamiršti. Ačiū. Dėkuoju ponui Rinaldi. Trys minutės, pona, ponia Hautala, prašau. Arvoisa puhemies, e, haluan omalta osaltani. Pone pirmininkė, aš savo ruoštų norėčiau pakritikuoti tai, kad Ispanijos atstovai išėjo iš salėje, jie net neišklausė to, ką sakė ponia Andrikinė. Ji teigia, kad taryba privalo šiandien dalyvauti šiuose diskusijose. Ir jūs, ponė pirmininkė, suklydote. Jūs teigiate, kad Ispanija informavo, kad galės sėdėti čia iki pusės septynių. Netiesa, anksčiau jie teigė, kad jie turi išeiti penktą valandą, bet surado laiko pasilikti iki pusės septynių, kai kalbėjome apie piliečių iniciatyvą diskusijos užtruko kur kas ilgiau ir taip negali kartotis. Ir komisija, jos vicepirmininkė, vyriausiai galiotinė taip pat privalo dalyvauti diskusijose. Santykiai su Kinė yra labai svarbus ir turime aptarti labai sudėtingus klausimus, kaip kad Tibeto klausimą. Aš taip pat manau, kad atėjo puikus metas atnaujinti ES paramą Tibetui. Privalome spręsti šią, šią problemą, šį klausimą devyni dėrybų raundai tarp Kinijos ir Tibeto vyriausybės tremtyje nedavė jokių rezultatų. Ir aš pritariu e, pono Rinaldi nuomoniai. Atrodo, kad Kinija net ir nenori, kad tos dėrybos gautų, duotų rezultatų. Jie nori, kad jos taip ir toliau vyktų. Nori toliau savo priespaudos teisės, e, teisėmis naudotis e, Tibete. Aš susitikau su Dalai Lama neseniai prieš pat jam išvykstant į Junktinės Amerikos valstiją, susitikimui su prezidentu Obama. Ir mane įtikino, kad aš parlamente turiu papasakoti apie šią situaciją. Dalai Lama yra labai taikus asmuo ir netiesa, e, kai kiniečiai teigia, kad jis yra pavojingas separatistas ir kad jis atsakingas už e, tą maištą, tuos neramumus, kurie vyko prieš dviejus metus. Dalai Lama priešingai teigė, kad Kinijos atstovai mielai yra kviečiami susitikti su vyriausybė tremtyje. Ir teigė, kad jis tikrai neprovokavo smurto prieš dviejus metus. Ir vėlgi ta tema aptariama iš naujo. Ir man atrodo, kad ES turi pasmerkti tokius Kinijos žodžius. Nes jeigu ES net nesuras drąsos apginti Tibeto, niekas to nepadarys. Neatsiras daug tokių norinčių apginti Tibetą. Ir turime pasiekti prezidento Obamos pavyzdžių, kuris pakvietė e, Dalai Lama į Junktinės Amerikos valstijas ir vyriausiai galiotinė turi pasiekti jo pavyzdžių. Europos parlamentas ir toliau turi kelti šį klausimą. Teigiame, kad reikalingas specialus pasiuntinys Tibeto klausimų. Turime daug, gausybę tokių specialių pasiuntinių, kodėl Tibeto klausimų nėra skiriamas toks pareigūnas. Netgi yra numatytos lėšos. Ir tikrai negalime toleruoti situacijos, kai pirmininkaujančios valstybės atstovas išeina iš salės, kai kalba eina apie tokį svarbų žmogaus teisų klausimą. Charles Tanakur. Dėkoju poniai, poniai Hautalai Čelsanik. Tibeto žmonės ir budizmo kultūra vyroja visų mąstysenoje, kurie tiki žmogaus teisėmis. Prieš 61 metus Kinija įsiokupavo Tibetą ir neleido jiems gyventi savito gyvenimo. Lasoje pastatytas geležinkelis dar labiau sustiprino Kinijos gneuštus e, Tibete. Ir Dalai Lama bando atkreipti mūsų dėmesį į jo tautos atstovų situaciją. Tibetas turėtų gauti maksimaliai įmanomą autonomiją ir mes žinome, kad tai yra įmanoma pagal dviejų valstybių sistemą. Tai yra taikoma ir Hongkongui, ir Makau. Tai kodėl ne Tibetui? Tačiau Pekinas atmeta tokius siūlymus, nes sako, kad yra kišamas į jų vidaus reikalus. Kinijos požiūris į Tibetą gali atnešti puikių dividendų, kalbant apie Kinijos saugumą ir jų įvaizdį pasaulyje. Ir aš norėčiau prisijungti prie tų, kurie šiandien apgalėstauja, kad nėra Ispanijos atstovų šiandien diskusijose ir vyriausiosios įgaliotinės. Dėkoju. Egy percben, Oreste Rossi úr. Ačiū, panas Rossi, vieną minutį. Parolė pronunciata dal komisario Sekfovič. Noi... Pirmininkė, tai ką išgirdom iš komisijos. Mes pripažįstam Kinijos teritorinį vientisumą, ar tai reiškia, kad komisija pripažįsta Kinijos teisę okupuoti Tibetą? Uh, žmonės siekia e, Tibete ne nepriklausomybės, o autonomijos autonomijos e, pagal Kinijos konstituciją, kad galėtų apginti savo kultūrą nesmurtiniais būdais e, per abipusį susitarimą su Kinija, tačiau iš Kinijos nėra atsako. Dalai Lamos uh, atstovai buvo ir jungtinėse tautose, prašė nusiųsti misiją į Tibetą, išsiaiškinti, kas ten vyksta, reikalingas Europos koordinavimo tinklas, kad būtų galima padėti Tibeto žmonėms. Bet tvirtos tarptautinės bendruomenės reakcijos įsikeišimo nieko nebus. Uh, Macmillan Scott. Tibetas graži šalis. Žmonės yra pakantus e, ir gyvena priespaudoje, didžiausioje Kinijos priespaudoje visame regione. Šio vakaro diskusijos rodo, jog Europos parlamente yra didžiulis konsensusas – Pavyzdžiui, dėl to, kad ES turi paskirti specialų koordinatorių Tibeto klausimams. Visi įvykiai verčia mus priimti kažkokius sprendimus. Čia parlamente šią savaitę Google pasitraukė iš Kinijos. Toliau tęsiasi problemos dėl žmogaus teisių. Šišenk krikščionių teisų gynėjo situaciją žinome. Visą tai galima tik pabrėžti. Kinija, Tibetas Aš noriu pabrėžti, kad mm, kuomet gegužės mėnesį atsidarys Šanhajaus pasaulinė paroda, visi tie, kas dirba, kas palaiko kokius ryšius su Kinija, gal 4000 pasirašė jungtinių tautų raginimą. Tai jeigu ES nepaskirs specialiojo koordinatoriaus, pirmininkė nutraukė kalbėtoją.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 priespauda, kankinimai, žudimai. Galbūt dabar situacija nebėra tokia bloga, bet tikrai ji nėra tobula. Yra daug jaunimo, net mokyklinio amžiaus, kurie buvo areštuoti vien dėl to, kad dalyvavo šventėse. Tačiau jie nori gerbti savo kultūrą. Nėra pripažįstama priva, pri, privačių žmonių teisės prieš ketvirtį amžiaus su Lechu Valemsa buvo elgiamasi lygiai taip pat. Aš tikiuosi, kad tibetiečiam pasiseks taip pat, kaip pasisekė Lenkams. Tibeto darbo grupės 21 susitikime, tai yra Kinijos Tibeto dialogo e, struktūroje, viskas vyksta be mūsų, o mes turėtume, manau, dalyvauti realiai. Aš manau, kad jeigu dalyvautumėm tose susitikimuose, mes galėtumėm padaryti įtaką. Labai apgailestauju, kad tarybos nėra čia. Tikrai norėčiau kreiptis į tarybą. Jie turėtų mm, užtikrinti, kad į šios lausimus įtrauktų specialusis pasiuntinys Mes turime turėti specialų įpasiuntinį, specialų įgaliotinį uh, Tibetui, kad tuomet, kai vyksta diskusijos tarp Tibeto ir Kinijos, tas įgaliotinis galėtų dalyvauti, prisidėti prie to. Svarbu, kad uh, suprastumėm, kad bus ir toliau įvairių žaidinių, bus jaunimo žaidinės Kinėje ir bus vėl toliau žmogaus teisų pažeidimai. Prisiminkime, kas buvo su praeitomis olimpinėmis žaidinėmis. Tabaždi. Pirmininkė. Esu tikras, kad situacija Tibete yra labai sudėtinga, tačiau yra pasikeitimų šalyje link modernizacijos, aišku, yra išsakoma aiški kritika. Autonomija yra vienintelis įmanomas tvarus sprendimas, tai turi būti tikra autonomija. Komet mes vykome vizito į Pekiną, aš pasakiau, kad tai yra viena valstybė su dviem visuomenėmis netgi gali pasa galima būtų pasakyti viena šalis su dviem religijomis. Tokiu būdu tas mintis gal būtų galima į, įvilgti į koncepcijos rūbą. Aišku, tai tokiu būdu nereiškia, kad mes išsakome kritiką, mes turime būti atviri. Europos Sąjunga, Romani, Romano Prodi, Ferrero Waldner, mm, Alstrom, kiti aukštarango pareigūnai turi vykti ten. Uh, Ketrina Ašton taip pat, jie turi nuvažiuoti tenai. Jie turi pažiūrėti, kokia yra situacija vietoje. Mes daug kalbame apie ES ir Kinijos santykius, tačiau, ponios ir ponai, ar žinote, kad taryba nei karto šią temą nekalbėjo? Nei karto ES ir Kinijos santykių klausimas nebuvo įtrauktas į tarybos darbo tvarkę. Ar galima tai įsivaizduoti? Uh, man atrodo, nepakanka būti, išsakyti vien kritiką, reikia būti konstruktyviems ir kūrybingiams. Ačiū ponios Lichtenberger nėra, ponas Čeneskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš apgailestauju iš širdies gelmių, kad šiuose svarbiose diskusijose šiandieną nėra ponios Ašten, baronienės Ašten, komisijos vicepirmininkės, kuri turėjo čia būti. Ir kaip čia dabar pasakius, kuri dabar atsiduoda žiniasklaidai, ką darė ir vakar. Kai kalbėjo apie išorės veiksmų tarnybą parlamentarams. Kinija yra labai svarbi tema ir aš akcentuoju, kad ji privalėjo šiandien būti šiose diskusijose. Tai taipogi rodo, kad ES nori nusiplauti rankas, kai kalba eina apie Tibetą. Daugumai valstybių labai smagu prekiauti su Kinija ir apmaudu kad šiandien vėl turime kalbėti dėja apie rankų nusiplovimą. Ir aš tikiuosi, kad paneštin galiausiai išsidžiovins rankas. Ponas Molcer. Pone pirmininkė, mums yra kalbama apie kankinimus, apie žmogaus teisų pažeidimus Tibete. Tačiau jeigu nebūtų kalbama apie E, tai, kad Kinė e, švenčia 50-asias Tibeto išlaisvinimo metinės, tai būtų irgi, sakyčiau, būtume kažką praleidę. Jungtinės valstijos sulaukė ES paramos. Mes norime, kad pagerėtų mažumų gyvenimo sąlygos, nes tos mažumos patiria priespaudą. E, Kinija mažumas panaudoja vienam tikslui - turistams pritraukti ir jiems rodyti. Tenka konstatuoti, kad rengiantis olimpinėms žaidymėms Kinija stengiasi parodyti, kad yra visam tam pasirengusi. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Ponas Preda yra kitas kalbėtojas. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponas Kačmarek, ką tik kalbėjo apie protesto akcijas 2008 metais. Ir štai praėjo dviejai metai. Ir mes Iki šiol nežinome, kiek žmonių buvo sulaikyta, kiek buvo areštuota, įkalinta ir kiek jų buvo išlaisvinta. Žinome, kuo tie žmonės buvo nusikaltę. Jie taikiai e, susirinko į taikų mitingą. Jie dalino atsišaukimus, jie galbūt iškėlė Tibeto vėliavą ir štai dėl to galėjo būti sulaikyti, areštuoti ir panašiai. Nežinome, kiek žmonių buvo iš šios įvykius įsitraukę ir kiek nukentėjo e, nuo komuni kinų komunistų valdžios. Kinų komunistų valdžios kišimasis į teisingumo veiklą e, yra susirūpinimą keliantis dalykas, nes žmonės areštuojami, e, įkalinami. Manyčiau, svarbu užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamus pagrindinės žmonių teisės. Turime pabrėžti, kad mums reikalinga bendra pozicija dėl žmogaus teisų padėties ir mažumų teisų apsaugos Kinijoje. Mes žinome, kas gali atsitikti, žinome, kas nutinka opozicijos lyderiams ten. Galiausiai norėčiau pakartoti tą poziciją, kurią išreiškiau sausio mėnesį plenarnėje sesijoje. Dialogas dėl žmogaus teisų yra ta priemonė, kuri yra ribota. Manau, kad ta problema turėtų būti sprendžiama kitaip, ją reikėtų kelti ES vadovų susitikimuose. E, susitikimo, ES vadovų susitikimuose su Kinija reikėtų, kad kiek, visą laiką būtų keliamas žmogaus teisų apsaugos Tibete klausimas. Maničiau, kad šis klausimas susipelno visokiojo mūsų dėmesio. Dėkui. Kolega Migalski. Minutė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš suprantu, kodėl įmonės bevelyje e, geriau pritarti tam, kas vyksta Kinijoje, nieko nesakydamas, kad gautų pelno, bet kodėl ES šitai pelgėsi, negaliu suprasti. Kokia yra ES reakcija į tuos įvykius, kuriuos kalbame? Ponios Ešto nėra, tai jau buvo pasakyta. Tarybos atstovai išėjo kaip tik tuo metu, kai mes pradėjome nagrinėti Tibeto klausimą. Uh, dalyvauja, štai tiesa, ponas komisaras. Jūs sakėte, kad kviečiate dialogui, bet jūs turbūt juokaujat, ar ne? Jūs norite kreiptis į Tibeto e, administraciją, kad prasidėtų dialogas. Tačiau manyčiau, kad šis kreipimasis dialogų turėtų būti skirtas Kinijai. Ponas Kelam, dvi minutės. Tibeto kultūrinis paveldas yra mūsų bendra vertybė. Tad mūsų bendras interesas yra užtikrinti, kad Tibeto tapatybė, religija, kalba būtų išsaugoti ir plėtojami geriausiamis sąlygomis. Gaila, bet taip nėra. Prisidengiant pramoninę plėtrą, tai yra, ten vyksta kultūrinis genocidas. Tibetiečiai jau beveik tapo mažuma savo gimtajame krašte. Tai galima užkirsti kelią tik tai užtikrinant jiems tikrai autonomišką statusą. ES gali prisidėti prie mm, bešališko ir konstruktyvaus dialogo užmesgymo, kuris gerbtų abipusės Komisarė, jūsų pareiškime pasi, pastebėjau, kad Tibetas teisėtai kelia susirūpinimą. Tokio dialogo re, dėka atvėrus mm, žin, dialogą su žiniasklaida, pilietinė visuomenė, aišku, kad naudos gautų Tibetas ir Kinija. Ir Kinija tikrai taptų didžia, tik parodžiusi pagarbą savo mažumoms gero, kaip geros valios ženklas Dalai Lama, kuris pripažįstamas visame pasaulyje, turėtų gauti teisę aplankyti savo gimtają šalį. ES turi pasinaudoti Lisabono sutartimi ir parodyti tikrą solidarumą, tikrais veiksmais su tauta, kurios egzistavimu iškilo pavojus ir kurios e, gimtoji teisė už, e, apsaugoti savo kultūrą yra e, priespaudoje. Um, remiu mintį, kad uh, ponia Ešton turi susitikti su Dalai Lama ir kad ES turi turėti savo specialų į atstovą Tibetui. Ačiū. Štasny pusantros minutės. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Des... Pirmininkė, komisarė, kovo 10 dieną minėjome Tibeto sukėlimo 51 metinės, bet taip pat ir Tibeto protesto antrasis metinės. Ir e, Kinijos karinė valdžia sureagavo su smurtu į tai. E, tai rodo, kad Kinė tikrai nenori vesti dialogo su teisėtais Tibeto atstovais ir nori asimiliuoti ir visiškai likviduoti Tibeto religiją ir kultūrą. Iš asmenės patirties žinau, ką gali padaryti bedievis materialistinis komunistinis režimas. Viena iš seniausių pasaulio kultūrų kultūrų ir religijų, kuri, religijų, kuri išgyveno tūkstantmečius, dabar yra didžiuliame pavoje. Mes negalime ramiai sėdėti. Aš esu Europos parlamento Tibeto bičiulių grupės narys. Tokios grupės veikia JAV, Australijoje, Indijoje ir kitur. Aš labai džiaugiuosi galėdamas paskelbti, kad nuo kovo 9 dienos tokia grupė veikia ir Slovakijos parlamente. Manau, kad galime padėti išspręsti šią problemą tarpininkaudami dėrybose tarp Kinijos atstovų ir Dalai Lamos. Tai būtų vienintelis būdas išspręsti šią problemą. Taip taip pat ir e, Tibeto pabėgėlių problemą, e, pabėgėlių, kur gyvena baisiose sąlygose kitose šalise. Aš manau, kad turime paremti tokias programas. Ačiū, dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Svalėsa pani przewodnicząca! dzisiejsza debata napawa optimizmem ponieważ. dėkoju. ponios ir ponai parlamentarai šios dienos diskusijos nuteikia optimistiškai kadangi visi sutarėm dėl to ką sakom. tačiau šio pobūdžio diskusijų jau yra buvę daug. mes puikiai kalbam dažniausiai. Ir aš sakyčiau, esu toks pat dviveidys kaip ir visi kiti. Nes suprantu, kad aš irgi naudojuosi tomis prekėmis, kurios atvežamos iš Kinijos. Maničiau, kad turėtume bent kažkokių veiksmų imtis, gindami tas vertybės, kurios mums yra brangios. Nustoti tik kalbėti, laikas, turėtume laikas yra veikti. Maničiau, kad reikia turėti specialųjį atstovą Tibeto klausimams. Tai turėtų būti tas asmuo, kuris galėtų šiek tiek prisidėti prie to proceso uh, valdymu, jis galėtų e, kūruoti tos klausimus, kurie būtų susijęs su Tibetu. Galėtume aiškiai pasakyti, kad žmogaus teisės ir piliečių laisvė mums yra svarbus. Veikti reikia jau dabar, nebėra ko gaišti. Dėkoju. Kal... Mes kalbame apie Tibetą. Tai yra mūsų atsakomybė ir mūsų pareiga. Tai yra ta tema, kuri mūsų liečia, kuri mūsų domina metų metus keliame šį klausimą. Jeigu Dalai Lama ir delegacija Tibeto klausimams deda didelės pastangas, kad būtų galima užmėgsti, atnaujinti vėl darybas ir ieškoti sprendimų, tai tuomet Kinijos valdžios struktūros blokuoja tokių darybų galimybę. Mes negalime ir toliau sutikti su tokiais žaidimais ir neturime leisti jiems vykti. Tos diskusijos yra svarbios, skubu tas diskusijas renkti. Aš manyčiau, kad sprendimą rasti trūkdo būtent Kinija. Tad atėjo laikas parodyti, kad mes tikrai giname mums brangės vertybės, tad turime prisimti savo atsakomybę, jeigu reikia, ir ekonominius tam tikrus praradimus, priešingų atveju tapsime visiškai nepatikimais. Dėkui. Elnök asszony, Chairwoman, the... Pone pirmininkė, kovo 10 dieną mes paminėjome 51-ąjį pirmasis metinės visuomenės sukilimo Tibete. yra Dalilama bando atstovauti savo žmonių autonomiškumui ir siūlo sprendimus, kaip būtų galima siekti demokratijos nesmurtinėmis priemonėmis. Europiečiai ir toliau mokosi iš jo šventenybės Dalailamos. Neseniai jis išsakė solidarumą su Uigų mažuma ir pritarė Anksong Suči ir kitiems dis demokratijos disidentams. Mes Europos parlamente esame įsipareigoję apginti mažumų teisės visame pasaulyje. Aš esu vengrų mažumos atstovas Rumunijoje. Obemaja. Norėčiau šį beitą paaiškinti. Man Tibetas yra okupuota teritorija. Ir dauguma žmonių irgi taip mano mano frakcijoje, kaip pagal tarptautinės teisės normas mes galėtume sustabdyti tokius procesus, nes tai yra kultūrinis genocidas. Tai yra mūsų širdžiai artimas, artima ir labai aktuali problema. Ir kur yra čia ES vaidmuo? Ar ES pasisako už mažos valstybės okupaciją, nes panašu mes nenorime kritikuoti Kinijos. Čia labai atsargiai elgiamės, nes kalba eina apie didžiulę milžinišką valstybę, kur yra mūsų ekonominių interesų ir mes nenorime Kinijos kritikuoti. O jeigu kritikuosime, tuomet susidursime su politinė ir diplomatinė kritika. Aš nemanau, kad galime užsimerkti prieš tai, kas vyksta. Mes savavališkai vystomą bendradarbiavimo lėšą skiriame Kinijai ir visiškai nekalbame apie Tibetą. Ačiū. Ponas Vaigal. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu vienas nedaugelio, iš nedaugelio, nedaugelio parlamentarų, kuris neseniai lankiausi Tibete. Ir Tibete matoma pažanga, Tačiau ta pažanga atneša tik neigiamų dalykų, kadangi tradicinės vertybės yra žlugdomos, tradicinė Tibeto architektūra yra greunama, kuriant tarsi tą šiuolaikinį Tibeto įvaizdį. Upės yra smarkiai teršiamos, yra statomos uh, kelių magistralės ir tai žlugdo šalies kraštovaizdį. Taigi tą dabar matome Tibete. Na ir mūsų reikalavimai kini, Kinijai, mūsų lūkesčiai turi būti suderinti su mūsų reikalavimu, kad Tibetas iš tos pažangos turėtų gauti naudos, gyvenimas neturėtų būti e, kaip muziejuje. Tiek spontaniškų pasisakymų dabar komisijos atstovas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad šiandien, šiandienės diskusijos yra labai aiškios. Jos parodė, kad mums tikrai labai rūpi padėtis Tibete. Ir manau, kad pasisakymai parodė, kad tie, tos problemos yra realios. Praėjus daugiau nei 50 metų po tibetiečių sukilimo. Ir diskusijose buvo kalbama apie tai, kad abi šalis turi kuo galima greičiau atnaujinti dialogą. Galiu Jūs informuoti, kad ES sveikina Dalai Lamos atstovų ir Kinijos vyriausybės diskusijas, kurios buvo iš naujo pradėtos 2002 metų rugsėjį. Mes pritarėme šiam dialogui ir tikėjomės, kad procesas atneš pozityvių rezultatų, išspręs likusias problemas taikiai ir tvariai Tibeto labui. Politinėme dialoge ir tolesniuose kontaktuose su Kinija ES atstovai reguliariai ragina Kiniją pragmatiškai e, naudoti šio procesu ir išspręsti visus neišspręstus klausimus su Tibetu. Kinija mano, kad tai yra vidinis klausimas, tačiau atsižvelgia ES nuomonę ir informuoja ES apie savo požiūrį šio klausimu. Antras dalykas, norėčiau akcentuoti, kad ES kelia e, žmogaus teisų problemas e, Tibete ir e, kal, yra kalbama apie žmogaus teisų dialogą su Kinija. ES taip pat nuolatos akcentuoja, kad daug reikšmės skiria, skiria žodžio laisvė ir religijos laisvė Tibete. Pastarieji dialogo poslinkiai buvo labai atidžiai sekami komisijos. Dialogas tarp Kinijos vyriausybės ir Dalai Lamos atstovų eina tam tikrą linkmę ir galiu Jūs informuoti, kad per pastarąjį mėnesį mes gavome informacijos iš abiejų dėrybų šalių apie naujausią dėrybų raundą ir raginome abi dėrybų šalis siekti konkrečios pažangos. Na ir pabaigai, ponė pirmininkė, norėčiau išreikšti savo nuomonę, kurią patvirtino šiandienės diskusijos, kad mes ir toliau turime e, kalbėti su Kinija šiuo klausimu ir kartu sieksime situacijos pagerėjimo, kalbant apie žmogaus teisų padėtį ir žmogaus laisvės. Ačiū. Diskusijos. Diskusijos šio klausimu baigtos. Ir dabar, gerbiami kolegos, pagal mūsų darbo tvarkę